žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Kalbėsime apie Pakistaną, ypač iš Polilahorė, ponė Lambert. Ačiū pirmininkė, aš kalbu šiandieną kaip delegacijos e, su e, Pietų Azijos šalimis vadovė. Aš norėčiau išreikšti savo užuojautą šeimoms, kurie neteko savo artimųjų per nesenus išpolius Lahore per e, Velykų e, šventę vaikai, e, kiti žmonės buvo žiauriai nužudyti. Matome, kad ekstremistai vis dažniau rengia tokius išpolius. Ir reikia, kad armija, vyriausybė veiktų iš vien kovodami su tuo. Vyriausybė dabar įsipareigojo reformuoti švietimo sistemą, įtraukti mokyklų programą, e, informaciją apie mm, žmogaus teisės. Taip pat matome įsipareigojimus užtikrinti lygybę prieš įstatymą, skatinti žmogaus teisų gyvendinimą ir e, nepriklausomą žmogaus teisų komisijos kūrimą. Taip pat pasižadėjo vyriausybė gyvendinti tas konvencijas e, kurias yra pasirašiusi taip pat įgyvendinti e, GSP plus susitarimą. Ir e, taip pat reikia reikalauti, kad Pakistanas e, atsisakytų mirties bausmės. Vaidenholzer e, nėra salėje, ponas Kelamas, pirmininkė, mes reiškėme susirūpinimą dėl smurto, teroro išpolių Pakistane, tai yra e, didi šalis, svarbi ES e, partnerė. Išpolis kovo 27 dieną e, buvo nukreiptas prieš krikščionius, bet e, E, daug žuvo ir musulmonų. Lahoras nėra e, išimtis. Žinome, kad e, daug religinių grupių kenčia nuo smurto, įskaitant šitus, hinduistus ir kitas grupės. Reikia užtikrinti įstatymų taikymą. Taip pat labai svarbu religinių mažumų teisų įtvirtinimą. Dabar žinome, kad taikomi įstatymo, e, įstatymai dėl taip vadinamo islamo įžeidimo. Žinome, kad e, viena iš nukentėjusių pagal šį įstatymą Azija e, Bibi yra jau šešis metus įkalinta, ji laukia, kol jai bus vykdyta mirties bausmė. Mes e, labai rimtai reiškime susirūpinimą dėl e, religinių laisvių. Kreipiamės į, kreipiamės į vyriausiai galiotinę Federiką Mogherini, kad ji palaikytų dialogą su Pakistano valdžia ir reikalautų, jog būtų užtikrintas e, to, užtikrinta tolerancija religijos klausimais. Ponas Tanogas. Tiem, kurie e, priklauso religinėms mažumoms Pakistane, e, laikai yra sunkus šitai, e, induistai ir ypač krikščionys kenčia. Matėme per Velykas įvykdytą išpolį Lahore, bet tai nėra atskiras incidentas. Mes turime pasmerkti šį e, iššūkį, bet Aš norėčiau paraginti Pakistano vyriausybę šiandieną dar daugiau e, daryti. Nėra taip, kad nieko nedaroma. E, problema iš dalies yra dėl to, kad e, Pakistane e, įstatymai religijos klausimų, kaip e, kad e, įstatymai dėl religijos niekinimo kelia daug problemų. Reikia pirmiausiai atšaukti tuos įstatymus ir kitus valdžios dekretus daug kas Pakistane garbina šį e, religijos niekinimo įstatymą, bet e, matome, kad e, tuo gali naudotis ir ekstremistai. Religinis ekstremizmas, netolerancija buvo pasmerkti daug kartų Europos parlamento ir manau, kad dabar atėjo laikas vyriausybė kai ką pakeisti ir atsirado tam tikros valios tą padaryti. Ačiū. Panas Vaidinholteris dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Ne pirmą kartą šiame parlamente e, svarstome patį Pakistane aptardami skubos tvarka svarstytinus klausimus. Šalyje yra įsiviešpatavusi netolerancija, talibanas grasina visiems, kurie nesutinka su e, jo e, taikoma išprotėjusia islamo versija, interpretacija. Velykų sekmadienį įvykdytas išpolis Lahore buvo nukreiptas prieš e, krikščionis susirinkusius švesti šios šventės. Tokie e, smurto protrukiai yra pasibjaurėtini, nusikalstami, turime dėti visas pastangas, kad atremtume šias grėsmes ir tikimės, kad Pakistanas imsis griežtų priemonių kovodamas su šiomis teroristinėmis grupuotėmis. Ačiū ponai Vaidenholceriui, pona Veržyje dabar kalbės vieną minutę. Ačiū. Horoparke įvykdytas e, išpolis pareikalau 72 vaikų, iš kurių 20, e, aukų, iš kurių 202 buvo vaikai. Ir po 15, prieš 15 dienų šytų e, mečetė taip pat buvo užpulta. Taigi padėtis panaši. E, kaip ir Persų įlankoje ir iš Persų įlankos šalių e, teroristai veikiantis Pakistane taip pat gauna paramą. E, Pakistane taip pat vėl pradėta taikyti mirties bausmė, e, priimtas įstatymas dėl religijos niekinimo, žurnalistai yra baigin, bauginami. Reikia padaryti galą sustabdyti tą represijų spiralę Pakistane ir ES turi šiuo tikslu imtis aktyvių veiksmų. ES gali tapti tuo veiksniu, kuris nukreiptų procesus Pakistane tinkamą linkme. Pons Teličko, pusantros minutės. Uh, Gerbiams pirmininkė, išpoliai um, Lahore iš tikrųjų yra nedovanotini išpoliai prieš Pakistano gyventojus, taigi mes siunčiame nuo širdžiausią užuojautą tiems, kas prarado savo e, šeimos narius, kas nukentėjo. Tai yra viena iš mirtinų atakų tik tai viena, jos nesibaigia. E, pats Pakistanas turi priimti realybę ir suvokti, kad turi kovoti su bet kokiomis radikalizacijos apraiškomis, nes priešingo atveju teks grįžti ir grįžti prie tokių liūdnų įvykių paminėjimo. Jau šiandien Pakistano vyriausybė turėtų pradėti dialogą su ekstremistais ir ne tik kovoti su e, terorizmu, bet kovoti su socialinė atskirtimi skurdu kovoti su religinė ne, neapykanta. Bet Pakistanui vienam nepavyks. Mums reikia suvienyti visas tarptautinės bendruomenės pajėgas, kad būtų galima gerinti bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje. Mes, europiečiai, turime svarbų vaidmenį. Pirmininkė, e, komisijos vicepirmininkė Mogherini, išorės veiksmų tarnyba ir visa komisija turėtų aktyviai dirbti su Pakistanu, kad kovotume prieš terorizmą, kad padėtume Pakistano žmonėms žmonėms ir vyriausybei įgyvendinti e, terorizmo e, ir radikalizacijos e, išnaikinimo priemonės. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju. Toliau. Frakcijų. Vardu, ponas Preda, pradėkite. Ačiū, ponė pirmininkė, Lahoro išpolis kuris įvyko kovo 27 dieną, tą dieną, kai dauguma krikščionių švenčia Velykas, buvo siaubingas. Pagrindinis išprojo tikslas buvo krikščionių bendruomenė, tačiau aukos buvo įvairių religinių bendruomenių nariai. Šis išpolis iš tiesų sukrėtė vienodai visus pakistaniečius. Būtent dėl to būtina remti Pakistano vyriausybės kovą su teroristais ir taip pat lygiai kovoti su religiniu ekstremizmu. Šis išpolis aiškiai parodė, kad Pakistanui būtina išmokti tolerancijos mažumų atžvilgių pamokas, daugiau dėmesio skirti religiniai laisviai e, nuomonės laisvė. Visos šios nuostatos užfiksuotos Pakistano konstitucijoje, tačiau statymas dėl religijos niekinimo pažeidžia šios principus, todėl mes e, reaginame peržiūrėti šį įstatymą. Ponas Hovit, e, kol kas dar esame, išgyvename šios tragedijos pasiekmes. E, suvokime, kad dažniausiai teroristų aukos būna ne europiečiai, bet musulmonai. Tai pastebėtina per pastarosius penkis metus. Štai dabar e, Lahore išpolis buvo prieš vaikų e, žaidimo aikštelę, 72 žmonės žuvo, daug vaikų, nekalti žmonės žuvo. Taigi mes e, siekiame kovoti su terorizmu, užtikrinti žmogaus teisės, teisės viršenybę. To siekiame ir Pakistane. Tai kalba, apie tai kalbame rezoliucijoje. Mes prieš mirties bausmę ir kviečiame Pakistano vyriausybę suvokti, kad bet kokios priemonės kovoje yra pateisinamos išskyrus mirties bausmę žmogaus teisų pažeidinėjimus. Taigi prašome pritaikyti malonę įkalintiems iki mirties bausmės ir negalime leisti, kad, e, kad tai būtų, mirties bausmė būtų e, teisami netgi e, didžiausi nusikaltėliai. Ponės Belver. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakistano krikščionys pastaruoju metu patyrė labai didelį persikėjimą, nes Pakistano mokyklų vadovėliuose buvo nuspręsta pašalinti visą informaciją apie krikščionis Pakistane. Taigi, tokiu būdu bandoma dvasiškai nuodyti Pakistano jaunimą ir tokie veiksmai smerkiami šiame pranešime. Man kyla klausimas, ar ES pinigais yra remiama Pakistano švietimo sistema. Jeigu taip, tai kur tie pinigai nueina, ar į Korano mokyklų statybą, e, ar taip stiprinama tokia švietimo sistema, kuria, kurie raginama persekioti krikščionis. Aš tokius veiksmus visiškai smerkiu ir raginu Pakistano vyriausybę užtikrinti saugumą visoms mažumoms savo šalyje. Ar atsakysite į pono Franzulikos klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą? Prašau. Gerbiamas kolega, e, teroristų atakos neapsiriboja Pakistanu. Žinote, kad iš Pakistano bėga žmonės, atvyksta į Europą, ne tik sirai, afganai, ar, e, irakiečiai, bet ir pakistaniečiai. E, tampa pabėgėliais. Taigi, ar ne pats laikas pradėti dėrybą su Pakistano vyriausybė, kad situacija stabilizuotųsi vietoje, nes pabėgėlių ir migrantų iš Pakistano skaičius didėja diena iš dienos. Ačiū. Pane Belderi, mielas kolega, aš jau kurį laiką įdėmiai stebiu padėti Pakistane ir čia galima kalbėti apie dvi valstybės, tai yra oficialią valdžią bei kitą galę ir valdžią, kurią savo rankose yra sukaupusios teroristinės organizacijos. Taigi Europos parlamentas taip pat turėtų įvertinti tą tikrai įtemptą padėtį, kuri šiuo metu susiformavo Pakistane. Ačiū. Baigiame išklausyti dabar politinių frakcijų atstovus ir kalbės ponas Elvenį. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos, turime suvokti, kad šis išpolis Pakistane buvo nukreiptas prieš Velykas švenčiančius krikščionis. Turime pareikšti solidarumą ir užuojautą aukų nukentėjusiųjų artimiesiems. Jie buvo nužudyti tikslingai talibano kovotojai vykdydami savo teroristinį išpolį norėjo sutrukdyti jiems praktikuoti savo tikėjimą. Talibanas ir radikalistai vis labiau stiprėja Pakistane, vyriausybė mėgina su jais kovoti, tačiau situacijos visiškai nekontroliuoja. Po šio išpolio buvo įkurtas tolerancijos tarp krikščionių ir musulmonų judėjimas Pakistane. Aš manau, kad Europa šiai problemai turi skirti daug daugiau dėmesio nei iki šiol. Ačiū ponui Kanui. Vieną minutę dabar. E, gerbiamoji pirmininkė, e, smerkiame šį išpolį Lahore ir e, norėtume pateikti užuojautą nukentėjusių jų raukų šeimoms. Per pastarosius metus virš 60 tūkstančių žmonių Pakistane žuvo, e, o e, smūgis šalies ekonomikai yra didžiulis. Taigi ES ir visa tarptautinė bendrovė, turė, bendryje turėtų įvertinti Pakistano pastangas ir jam visapusiškai padėti. Suprantame, kokius, kokių baisių pasiekmių turėjo išpoliai Pakistane, Briuselėje, Paryžiuje. Tai yra įvairūs tos pačios problemos aspektai. Ekstremistai suinteresuoti mūsų visuomenių suskilimu ir būtent baime daro juos stipresnius stipresnius. Mes turime panaikinti pagrindinės radikalizavimo ir terorizmo priežastis, skatinti e, sugyvenimą, skatinti integraciją. Ir dabar turėtume padėti vieni kitiems šioje kovoje, e, turėtume skatinti e, žmogaus teisės, laisvės ir taip toliau. Toliau ponas Bašir vieną minutę. Nuo Pašaus iki Paryžiaus, nuo Briuselio iki Lahoro. Aš visuomet smerkdavau terorizmą, nedviprasmiškai smerkdavau kaip nepateisinamą barbarizmą, kaip nepaaiškinamą smurtą. Europos parlamento atsakas į išpolius Pakistane neturėtų skirtis nuo atsako kitų išpolių atžvilgių. Turėtumėm ne vienareikš, vienareikšmiškai pasmerkti tokius išpolius išsakyti parodyti solidarumą nukentėjusiųjų atžvilgių. Negalime taikyti jokių nuolaidų. Deja, kai kas pasinaudoja šiuo išpoliu kaip galimybę paskaitų paskaitą skaityti Pakistanui. Tai nepateisinama. Kažkas Europoje išsakė gailesti dėl to, kas vyksta, bet sakė, kad Pakistano problema yra nesugebėjimas sureguliuoti e, socialinių problemų, e, spręsti ekonominių problemų. Aišku, ne dabar tinkamas laikas tokioms diskusijoms. Reikia nedviprasmiškų pareiškimų. Labai ačiū. Toliau ponas Voboda. Gerbiamoji pirmininkė, komisarė. Sveikinu šią rezoliuciją, kadangi jis smerkė barbariškus teroristinės išpolius. Aukos e, pirmiausia yra krikščionys, o krikščionys yra labiausiai persekiojama grupė pasaulyje. Jie ir Europos parlamentas gina krikščionės. E, tai labai gerai e, skubos tvarka e, svarstomi klausimai yra nekalbėti e, vien tik tai apie terorizmą, išpolius, bet kalbėti apie konkrečias grėsmes konkretiems žmonėms ar e, tautoms e, ir apie tai kalbame devintame rezoliucijos e, punkte. Prisiminkime Asiją Bibi, kuri laukia mirties bausmės jau keletą metų kalėjime. Ir neaišku, ar jį bus jai vykdyta ar ne. Mes turime užtikrinti, kad e, raginimai geriau ginti žmogaus teisės neliks tik popieriuje. Toliau ponas Karim. Prašom, vieną minutę. Jūs galite eiti į mečetes. E, į šventiklas Pakistane gali priklausyti be kokiai religijai, kastai ar tikėjimui. Tai nieko neturi bendro su valstybė. Pakistano e, įkūrimo principai, apie kuriuos kalbame Pakistane, e, tą sako. Bet koks žmogus, kuris nužudytas ar sužalotas per tuos baisius išpolius yra pakistanietis. Jeigu mes norime juos suskirstyti į kategoriją savo rezoliucijoje, tai mes tik pakenksime jų atminimui. E, tie, kurie remia teroristų tinklus, žino, kad jūs pamažu esate išryškinami, jūsų e, agentai yra e, surandami ir jūs būsite paviešinti greitai, ar tai būtų Pešavaras, ar e, Briuselis, Londonas, ar Lahoras, mes turime susitelkti ir pasipriešinti tokiems aktams. Dėkoju. Mes jau dabar išklausime visų užsirašiusių kalbėti. Dabar e, spontaniški pasakymai, ponas Turi. Labai ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad ir aš noriu prisijungti prie tų, kurie labai griežtai pasmerkė šį teroristinį išpolį. Taip pat reikia aiškiai kalbėti, jog ES turi siūsti stiprų signalą dėl žmogaus teisų apsaugos ne tik teorinės, bet ir praktinės. Turime uh, E, žiūrėti tai, ką daro Pakistano valdžia. Reikia akcentuoti ir tai, kad žmogaus teisų apsauga negali apsiriboti principų išvardymų. Reikia konkrečių žingsnių. Turėtume atkreipti dėmesį ne tik į religinės diskriminacijos atvejus, bet taip pat e, turime e, nepamiršti, kad situacija vietose kaip Balčis Pakistanas, kur e, Amnesty International patarė ES atkreipti dar didesnį dėmesį į įvairius į diskriminacijos įvykius. Nepamirškime to. Labai ačiū. Ponas Marijas kalba. Išpolis prieš krikščionis e, Velykų sekmadienį Lahore primena mums, kad islamo terorizmas e, egzistuoja ne tik Europoje. Šis e, išpolis e, Lahore sukėlė, atnešė 72 e, žmonių mirtį ir tai kur kas daugiau aukų negu Briuselėje. E, mums kelia tai didelį susirūpinimą. E, įsivaizduojate turbūt, kai, kas atsitiktų, jeigu valstybė, kurioje, kaip Pakistanas, kurioje gyvena 200 milijonų žmonių, e, taptų nestabilę, reikėtų siekti to išvengti, reikia, kad e, žvalgybos e, tarnybos europinės nebežaistų sugnimi tame regione ir reikia taip pat galvoti, kaip įveikti rasinę ir religinę neapykantą. Ačiū. Sì, grazie, signor Presidente. Pasbūnano, ačiū, ponia pirmininkė. Išpoliai Pakistane per Velykas buvo įvykdyti islamo teroristų. Tačiau e, šis terminas šioje salėje nevartojamas islamo terorizmas. Ten buvo nužudyti krikščionys. Jie žudomi ir Europoje. Ir Europoje laisvi vaikšto ir laksto po Europą zombiai, tačiau niekas jų neuždaro į kalėjimus. Europos politikai nevažinėja metro ir nelaukia eilėse ir e, jiems niekas nenutinka, paprastiems piliečiams gali nutikti bet kas. Europa nieko nedaro, kad taip neatsitiktų. Ji yra abejinga. Krikščionis yra pjaunami, o islamo teroristams negrėsia netgi mirties bausmė. Ja reikėtų taikyti. Pone Šoidrovai, noriu pasakyti kolegai, kad aš, būdama Europos parlamento nare, naudojusiu metro ir stoviu eilėse oro uostose, kaip ir bet koks kitas ES pilietis. Vis tik tai yra svarbu Europos parlamentui pareikšti protestą dėl Pakistane vykdomų religinių bendruomenių persekiojimų raginame Pakistano vyriausybę dėti daugiau veiksmingesnių pastangų, būtų galima kovoti su tokio brutalaus smurto protrukiais. Aš jie Bibi pavardė buvo paminėta ragindami Pakistano valdžią ją paleisti į laisvę, nes ji nuo 2010 jau laukia, kol jai bus vykdyta mirties bausmė. Tačiau ji nieko blogo nepadarė, ji paprasčiausiai laisvai pareiškė savo nuomonę ir tokią teisę jai būtina užtikrinti, kaip ir teisę išpažinti tikėjimą, tokį kokį nori dėja, tokį dalyk, už tokius dalykus pakistane baudžiama. Ačiū. Žodis. Uh, poniai Pieter. Pone pirmininkė, krikščionių šventė Pakistane išvirto į e, tragediją, žuvo 72 žmonės, skaitant 30 vaikų. Išpolis Velykų sekmadienį prieš krikščionių šeimas dar kartą parodo, kokio masto neapykanta juntama krikščionių atžvilgių. Ir ekstremistams buvo visiškai nesvarbu, kad per šį išpolį žuvo taip pat ir nekaltų musulmonų. Pakistane krikščionys sudaro 2 procentus e, gyventojų ir jų atžvilgių išpolį skaičius tik didėja. Lahore 17 žmonių žuvo e, ir anksčiau, kuomet buvo užpulta bažnyčia mes privalome imtis aktyvių veiksmų, kad šiems procesams būtų padarytas galas. Uždarydami sienas mes e, teroristinių veiksmų nesustabdysime. Mes turime visi suvienyti pastangas šioje kovoje. Raginu Pakistano valdžią paleisti laisvę Aziją Bibi. Ačiū, pana Keli, žodis. Ačiū pirmininkė, manau, kad e, teroristiniai išpoliai e, Bruselėje mūsų sukretė ir tiek e, Bruselė, tiek Lahore turime dėti visus pastangas, kad kovotume su teroristais, taip pat turime kovoti ir ideologinį karą su ekstremizmu. Jis yra taip pat labai svarbus. Šiuo metu Pakistano vyriausybė bando įgyvendinti tam tikras reformas uždraudžiančias vaikų e, vedybas, e, užkandančias kelią moterų diskriminacijai. Turime dėti daugiau pastangų siekdami daryti spaudimą atitinkamų šalių vyriausybėms tam, kad e, reformos ne tik būtų patvirtinamos, bet ir įgyvendinamos, nes ypač moterų atžvilgių diskriminacija yra pernelik didelė, taip pat e, jos e, verčiamos e, konvertuotis į islamą, vykdomos prievartinės santokos, diskriminuojami religinių mažumų atstovai, turime tam padaryti galą. Ačiū. Baigime išklausyti pasakymų pagal procedūrą, prašau žodžio ir suteiksiu dabar galimybę komisijos nariai taisino apibendrinti diskusiją. President. Ačiū pirmininkė, ačiū e, garbiai parlamento nariai, kaip ir 2014 gruodį Bešaroje, taip ir e, Velykų sekmadienį atliktas išpuolis Lahore buvo nukreiptas prieš saugusiusius vaikus visą pilietinę visuomenę, visus gyventojus e, nužudyti krikščionių mažumos nariai, daug musulmonų, išpolis E, įvykdytas vos praėjus dviem metams po anksčiau įvykusių sprogdinimų bažnyčiose Lahore. Taigi mano kolegė, komisarė Frederika Moherini visos komisijos vardu išsakė užuojautą aukų šeimų nariams ir e, pakvietė visą tarptautinę bendruomenę paskatinti kovą su tokiais išpoliais, su ekstremizmu ir terorizmu mes sieksime, kad nusikaltėliai būtų surasti ir bausti, o organizacijos, kurios prisėmė atsakomybę, atitinkamai būtų pasmerktos, nes tokie išpoliai skatina religinį smurtą, nesantaiką visame regione. Šios valstybės mažumos, įskaitant ir religinės mažumas, ir toliau kenčia labai dažnai e, mažumos tampa ekstremistų išpolių aukomis. Taigi regiono vyriausybės turėtų padaryti viską, kad užtikrintų, jog visų religinių mažumų nariai būtų saugus. 2016 e, GSP plus ataskaita akcentuoja, kad žmogaus teisų padėtis e, regione yra labai pažeidžiama. Palaikome nuolatinį dialogą su Pakistanu ir skatiname jo vyriausybę E, spręsti iššūkius susijusius su mažumų situacija. Europos Sąjunga apgailestauja tuo, kad panaikintas e, mirties bausmės moratoriumas Pakistane ir ne, vyks, vykdoma nemažai egzekucijų. E, dabar Pakistanas yra trečioji pagal įvykdomų mirties e, bausmių skaičių valstybė. Štai vakar buvo pakarti nusikaltėliai, kurie um, kaltinami atli, um, žmogžudystėmis. Mes, ES, nuolatos nuosekliai prašome visuotinio mirties bausmės panaikinimo Pakistane. Uh, pasinaudojame visais e, bendradarbiavimo kanalais ir akcentuojame, kad Pakistanas turi gražinti mirties bausmės moratoriumą ir laikytis minimalių žmogaus teisų reikalavimų. ES taip pat remia kelis projektus, kurių tikslas skatinti e, visuomenės informavimą, ginti žmogaus teisės, užtikrinti prieigą prie teisingumo, ypač pažeidžiamiausiams visuomenėms grupėms, stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas situacijas Pakistane. Per bendra, e, dvišalės bendradarbiavimo programas, e, numatytas iki 20 metų, esame numatę 635 milijonus eurų žmogaus teisų ir e, valdysenos projektams įvairiuose sektoriuose. Žmogaus teisų pažeidinėjimas tam išlieka viena iš aktualiausių problemų regione. Pakistanas tiesa yra padaręs pažangos, kurdamas institucinę sąrangą, įskaitant ir nacionalinės komisijos žmogaus teisėms įkūrimą, be kita ko. E, neseniai Pakistano vyriausybė patvirtino veiksmų planą, kurių tikslas pagerinti žmogaus teisų apsaugą Pakistane. Čia yra numatytos įvairios priemonės, įskaitant ir nacionalinio veiksmų plano, žmogaus teisų apsaugai parengimą, kuriame kalbama ir apie mažumų teisės, imamasi veiksmų tam, kad būtų um, kovojama su nesantaika šalyje. Taip pat padaryta pažanga rengiant teisės aktus šioje srityje. ES taip pat kviečia imtis nuoseklių veiksmų terorizmo atžvilgių ir visapusiškai laikytis tarptautinės teisės pagrindinių žmogaus teisų ir vertybių. Reikia labiau pabrėžti taip pat terorizmo prevenciją, ypač kovos su radikalizavimu ar terorizmo finansavimo srityje. Pone pirminkė, gerbimi parlamento nariai, Galiausiai leiskite pabrėžti, kad ES buvo ir lieka tikra demokratijos, demokratijos reformų rėmėja Pakistane. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. E, pateiktos septynios